kolegą Valesą norėčiau pasveikinti. Komiteto pirmininkė Matsoni atsiprašo, jos pusantros valandos šiandien po pietų nebus. Jos taip pat nebus ir rytinio posėdžio, rytojus posėdžio metu, nes mūsų komiteto posėdis sutampa su regionų komiteto posėdžiu. Madžiai. Vienas pakeitimas darbos verkėje buvo padarytas, aštuntasis darbos verkės punktas buvo nukeltas į vėlesnį laiką delegacijos narių prašymų. Jeigu jūs tam neprieštaraujate, tai siūlyčiau pirmiausia, tiksliau penktąjį darbos verkės punktą taip pat atidėti ir vėliau šiandien panagrinėti. Jeigu niekas ne prieštarauja, tai taip ir padarysime. Dabar peticijų teikėjai bei kiti dalyviai E, dėl devintojo punkto dalyvauja posėdėje. 2010 m. 13.27 peticija, toliau 15 punktas 161 peticija 2006 m. Dan Brennan, jo kolegos bei Airijos valdžios institucijų atstovai dalyvaus posėdėje šį klausimą nagrinėjant. Toliau, 16 klausimas, 798 peticija 2004 metų. Toliau, 17 punktas, 1518 peticija 2008 metų susijusi su laukiniu paukščių apsauga Bulgarijoje. Toliau 18 peticija 1044 e, 2011 metų Human Rights International, Human Society International dėl, išvest, dėl e, prekybos produktais iš ruonių. Toliau 19 punktas. Tiksliau, toliau bus svarstamas su vandeniu susijęs klausimas. Aplinkosaugos komitetas taip pat dirba šiuo klausimu, pranešėjas ponas Čiundis. Europos komisijos atstovai pakviesti yra čia dalyvauti ponas Garbo Gasparinėti, jis atstovauja komisijai, Europos komisijai. Pirmiausia, dabar pateiksiu, suteiksiu žodį tiksliau pranešėjų, kad jis savo nuomonę pristatytų šio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiame komitete esu naujokas, tai norėčiau paprašyti jūsų, man iš karto pasakyti, kiek laiko galiu kalbėti, kad ne per, ne, per nelik nenuvarginčiau dalyvių. Kiek man skiriama laiko? Kiek tik tai pageidaujate, galite kalbėti. Mes dabar ne plenarnio posėdžio metu, dirbame čia ne plenarnis posėdis, taigi galite kalbėti kiek tik tai norite. Kalbėtas kalba be mikrofono. Taip, paprastai plenarnio posėdžio metu turime minutę ar pusantros minutės iš karto, todėl ir norėjau užduoti šį klausimą. Na, pabandysiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau ir išsameu, tam, kad e, diskusiją išsame galėtume organizuoti. Noriu priminti Jums, kad praėjusio plenarnio posėdžio metu Strasbūrė buvo pritarta rezoliucijai, patvirtinta rezoliucija dėl pasaulinio forumo noriu pabrėžti, jog buvo patvirtinta šio dokumentu, kad vanduo yra e, vieša, viešas turtas ir prie jo prieiga turi turėti visi. Mes e, taip pat nusprendėme, kad vanduo neturi būti pasipelnimo šaltinis mes visi lygiai taip pat ir aš manau, e, kad e, vanduo yra bendras žmonijos turtas, išteklius ir būtent e, todėl mes turime kaip manoma labiau jį saugoti. Viešas vandens valdymas yra labai svarbus ir aplinkai. Aš tai sakau, nes šie principai yra atspindėti ir, motiv, ir aiškinamoje dalyje. Tikiuosi, kad jūs su ja susipažinote. Vandens yra visur ir nuo vandens labai smarkiai priklauso ir klimatas. Mes savo gyvenimo be vandens negalime įsivaizduoti. Čia remiamasi principu, kad vandens yra visur, bet nebūtinai ten, kur labiausiai to reikia, bent jau nebūtinai tinkamos kokybės ir nebūtinai tiek, kiek reikia. Vandens pagrindų direktyvoje būtent apie tai ir kalbama, apie prieinamumą bei kokybę vandens. Na ir dar galiu pasakyti, kad darbuotojų, parlamento darbuotojų bei kartu dirbusių tarnybų pagalba buvo e, nustatyta, jog 80, nuo 88 metų yra pateikiama daugybė peticijų susijusių su vandeniu ir tų peticijų iš įvairiausių, iš visų praktiškai šalių gaunama. Vandens pagrindų direktyvoje bandoma pasižiūrėti, ar kiekybiniai tikslai atitinka kokybinius tikslus. Uh, be jokios abejonės ES reikia saugoti vandens sistemą. E, dokumente taip pat kalbama apie veiksmus, kurių dėrėtų imtis per tam tikrą laikotarpį, tam, kad e, kokybinė vandens situacija pagerėtų, kad vandens kokybė pagerėtų. Aš nuomonėje čia penkias problemas pabandžiau išskirti iš karto tai pasakysiu, nes taip paskui bus paprasčiau sekti mano pasisakymą. Pirmiausia, vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse, po to Europo, Europoje esančio vandens kiek yra, ar jo pakanka, paskui vandens tarša, kirtimasis su kitomis ES politikos sritimis, bei būtinybę vandens aspektą integruoti, įtraukti į visas ES e, politikos sritis. Na ir penktasis svarbiausias dalykas - piliečių dalyvavimas šio klausimo svarstyme. tai yra vandens problemą sprendžiant. Dabar dėl pirmiausio, dėl pirmojo aspekto, dėl e, vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse. Mums susidaro įspūdis, kad situacija labai skiriasi skirtingose šalise. Vienose šalise yra puikiai direktyva įgyvendinama, kitose labai smarkiai atsiliekama. Situacija yra labai skirtinga Na ir vandens e, ekologinė situacija e, jo tikrai dar nepriartėjo prie e, nusistatytų tikslų. Buvo surinktas seminaras šiuo klausimu. Aplinkos komitetas šį seminarą rengė, nes būtent jis labiausiai čia yra kompetitingas. Ir šio seminaro metu komisijos atstovas sakė, kad vandens pagrindų direktyvos pagrindinis tikslas yra ne, nebus tiksliau e, pasiektas per nusistatytą laikotarpį. Taigi aš dabar norėčiau pasiūlyti pakeitimą, pasižiūrėti, ką galima būtų juo padaryti tam, kad e, būtų laikomasi terminų, nes bent jau dabar atrodo, kad nustatytų tikslų per numatytus laiko terminus neįmanoma bus pasiekti. Toliau kitas klausimas - pakankamų vandens išteklių buvimas. Kai kuriuose Europos, šal, Europos šalise vandens lygis yra pasiektas kritinis. Ir štai, kai kalbame apie pakankamą vandens kiekį Europoje, iš karto pasisuka kalba apie pietinės ES šalis. Bet turiu pasakyti, kad vandens trūkumo problemų kyla ir šiauriniuose regionuose, nes būtent tose regionuose vis mažiau ir mažiau lietaus iškrenta. Štai, pavyzdžiui, Čekijoje, Italijos šiaurėje ir Belgijoje visose šiose valstybėse bei regionuose yra problemų. Na ir dar yra tokių valstybių narių, kuriuose nuolat su vandens trūkumo problemomis susidurima. Italija, Kipras, Ispanija ir Malta būtų tos valstybės. Tinkamas vandens išteklių valdymas turi būti organizuojamas visos ES lygiu. Būtent todėl ES politikos krypčių pežiūrėjimas šią linkmę būtų sveikintinas. Na ir dar vienas pagrindinis mano ataskaitos aspektas yra tarša. Kasgi teršia vandenį? Čia buvo peržiūrėta situacija, pažiūrėta, kasgi teršia vandenį, atliekos, fitofarmaceutiniai produktai būtų didžiausi vandens taršos šaltiniai. Mes e, prašome ir toliau prašysime komisijos tam, kad ji skirtų daugiau paramos atliekų bei panaudotų vandenų, vanden, panaudoto vandens perdirbimui. Norėčiau taip pat pasidalinti savo nerimu. E, tai matoma ir mano pranešime. Taigi bijau, kad komisija e, savo naujajame pasiūlyme perims tik tai 15 potencialiai pavojingų medžiagų iš tūkstančio medžiagų sąrašo e, vandens rekomendacijų srityje. Na ir mano manimu, čia reikėtų pakoreguoti šiek tiek tokį požiūrį. Na ir dar kitas dalykas vandens politikos bei kitų politikos ryčių transporto, žemės ūkio, e, pramonės ir miestų e, plėtros politikos susikirtimas. Mes matome, kad čia nuolat iškyla didžiulių problemų. Ar ekologija kenkia ekonomikai ar ne? Ar dėrėtų prieš pastatyti šiuos du dalykus. Nuolat mums iškyla tokia dilema. Aš asmeniškai manau, kad dilemos čia jokios nėra. Mano manimu, reikia surasti pusiausvyrą tarp vandens sistemų apsaugos bei to, kas yra susijęs su ekonomika. Na, mano manimu, mūsų naudojami šiandien naudojami energijos šaltiniai naudoja labai daug vandens pagal turimus duomenis tradiciniai energijos šaltiniai suvartoja 45 procentus ES esančio vandens. Jūs tikriausiai visi suprantate, kad reikia kažką tai daryti šioje srityje. Reikia naudoti naujus energijos šaltinius, kurie galbūt nesuvartotų tiek vandens ši priežastis būtų dar viena iš priežasčių, dėl kurios dėlėtų perėti prie atsinaujinančios energijos šaltinių. Aš netgi ir pakeitimą šią linkmę esu suformulavęs. Štai pavyzdžiui, žemės ūkija taip pat yra problemų. Žemės ūkija pernelyk daug yra vandens naudojama, o taip pat ir dėl trašų bei fitosanitarinių produktų teršiamas vanduo Toliau kitas dalykas - subsidijos daug vandens naudojančioms kultūroms. Na, be jokios abejonės tų subsidijų mes negalime dabar imti ir panaikinti, bet galbūt galima būtų nustatyti labiau e, tikslingiau orientuotus kriterijus paramai ir galbūt galima būtų paramą sieti su vandens perdirbimu, su perdirbto vandens naudojimu e, žemės ūkija. Mano manimu, vandens politikos aspektas turi būti įtrauktas į visus visų kitų politikos sričių e, aspektus. Na ir dabar penktasis, paskutinis klausimas. Europos piliečiai turi dalyvauti šiame darbe. Nes dabar matome, kad daugeliu atveju piliečiai neturi išsamios informacijos, jie netgi nežino, kas vyksta regioninių vietos lygmenių, piliečiai nežino, kiek kokia veikla suvartoja vandens ir piliečiai netgi negali dalyvauti tame procese, nes nieko nežino ir nėra tiesiog skaidrumo čia. Na, pabaigai pasakysiu, kad mes kreipėmės į komisiją tam, kad būtų rengiamos piliečių informavimo e, kampanijos apie vandens taupimą. Piliečiai turi suprasti, koks svarbus yra vanduo ir kaip svarbu yra jį, kaip įmanoma, labiau taupyti. Tai štai Tiek norėjau pasakyti dėl šios nuomonės, be jokios abejonės visi dirbsime kartu tobulindami šį pranešimą, lauksiu kolegų pakeitimų ir manau, kad kartu mums visiems pavyks parengti tikrai puikią nuomonę. Dabar pirmininkė, ačiū ponui Čiungis už tokį detalų pristatymą. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ponas Marko Gasparinėti, komisijos atstovas, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisija sveikina šį nuomonės projektą. In the draft uh, opinion. We also concur with the rapporteur uh, as regards identification he made uh, uh, now orally of the five key issues. Uh, we certainly agree that uh, on top uh, of everything there should be the implementation of the Water Framework Directive, which is still uneven. As you know, the Commission... Turėtumėm e, taip pat suprasti, kad e, be penkių pagrindinių dalykų turėtų būti dar papildymai. E, pirmiausiai komisija kalbėjo su parlamentu e, dėl e, vanden, vandenų politikos e, direktyvos e, įgyvendinimo iki šių metų pabaigos. Taigi e, parlamentui čia atsivers auksinė galimybė pateikti papildomų komentarų, jeigu jūs norėsite tai padaryti. Taip pat dėl aplinkosaugos tikslų gyvendinimo iki 2015 metų iš tikrųjų yra šiek tiek netolygi situacija ir iš dalies tai paaiškina uh, E, esminiai skirtumai tarp vandens politikos pagrindų direktyvos ir oro kokybės direktyvos. Jūs kai kurie susipažinite su abiem direktyvom ir e, dėl abiejų šių direktyvų yra teikiama įvairių peticijų. Apibendrams galėčiau pasakyti, koks yra tas skirtumas tarp šių dviejų teisės aktų, kai oro kokybės e, direktyvoje nukreipimai išimtis išlygos ir panašiai gali būti suteikiami tik tada, jeigu komisija e, su to sutinka Taigi vyksta tam tikra eksantė kontrolė visiems prašymams suteikti tam tikras e, išlygas dėl oro kokybės e, normatyvų. Ir, kaip žinote, komisija labai griežtai vertina tokias, tokius prašymus dėl išimčių ir išlygų. Vandens teisės aktuose situacija yra atvirkštinė. Ir iš karto pamėginsiu paaiškinti, ką noriu pasakyti. Kitaip sakant, valstybės narės e, gali sau leisti pasinaudoti galimybę atidėti e, vandens sektorių iškeltų aplinkosauginių e, tikslų įgyvendinimą. E, atinkama direktyvoje, pavyzdžiui, kur kalbama apie upių baseinų valdymo planus, matome labai daug atvejų, kad valstybės narės tiesiog nusprendė, kad iki 2015 metų jos tikslų negyvendins, jos galės įgyvendinti tikslus tik tai iki 2021 metų ar dar vėliau. Ir be abejo, tai yra nepatenkinama situacija. Mes be abejo dabar e, mėginame įvertinti atskirai ir individualiai kiekvieną upių baseino valdymo planą, tai yra didžiulis uždavinys. Iki šių metų pabaigos tikimės šitą darbą užbaigti. Na ir e, tikimės, kad e, pabaigoje, kai bus apibendintas vandens politikos direktyvos įgyvenimas, jūs matysite mūsų vertinimo rezultatus. Taip pat yra ir kiekybinės Tai, tai, tai yra kiekybinis aspektas, tačiau yra kokybinis aspektas, e, kai kalbame apie skirtumus. Vėlgi, aš išvelgiu čia šiek tiek e, netitikimo tarp to, kaip pranešėjas mato komisijos darbą ir kaip mes įvertiname. E, pranešėjas tik pasiūlė E, skirti dėmesį prioritetinių medžiagų sąrašui. Komisija nesiniai paskelbė tokį e, sąrašą ir ten buvo tik tai 15 medžiagų įtraukta. Priežastis yra ta, kad e, europiniai teisės aktai e, orientuojasi į tas prioritetinės medžiagas, kurios e, yra skirtos visose valstybės narėse. Kita vertus, bendruomenės politikos direktyva įpareigojo komisiją papildyti sąrašą, tai yra papildyti valstybės narės, papildyti sąrašą uh, E, tomis medžiagomis, kurios e, yra aktualios jų teritorijoje. Taigi mūsų sąrašas nėra baigtinis ir jį galima papildyti, jeigu yra kažkokia tai vietinė problema. Kalbant apie vandens politikos e, integravimą į kitas politikos sritis, negaliu nepritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Reikia be abejo derinti vandens politiką su energetikos, su žemės ūkio politika, tai yra vienas iš didžiausių uždavinių ir iššūkių, kurie mūsų laukia. Ir kalbant apie visuomenės dalyvavimą, vėlgi 15 vandens politikos direktyvos straipsnis įpareigoja valstybės narės tartė su visuomenė ir nurodytas tam tikras e, laikotarpis, būtent šeši mėnesiai, per kurį visuomenė gali teikti komentarus. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę paminėti tai, kad prieš porą dienų mes kaip tik tai pradėjome viešasias konsultacijas dėl um, šito rengiamo teksto projekto, be abejo, ne dėl paties teksto, ne dėl teksto redakcijos, bet dėl uh, E, tam tikrų e, politinių principų ir panašiai. Na ir kalbant apie patį nuomės projektą, turiu tik tai e, dvi pastabas, tikiuosi, kad nepiknusiauju su laiku, aš pasitengsiu kalbėti gana trumpai. Mes e, sutinkame su pranešėjai sakytomis pastomis, ypatingai su pastraipomis e, 6.8, kur kalbame apie tai, kad valstybės narės privalo pasiekti ir užtikrinti gerą aplinkosauginę būklę. Mūsų šiek tiek neramina tai, kad mm, nuomonės projekte parlamentas ragina komisiją ryštingiau, e, na, ryštingiau mm, atlikti savo tyrimus, tai, tai, tai mums kaip patinka, tačiau toliau yra panaudota taip pat e, e, frazės empassing, accommodating. Na, šiuo atveju iš tikrųjų negalima sakyti, kad komisija yra pasyvi ir nuolaidžiauja E, tais atvejais, kada yra tam tikrų pažeidimų. Leiskite jums pateikti keletą skaičių susijusių su pažeidimų procedūromis, kurios per pastarus porą metų buvo pradėtos. E, kaip žinote, aplinkosaugos teisė yra labai rimtas pažeidimų šaltinis, kalbant apskritai. Ir aplinkosaugos teisės sektorija, vandens sektorius vėlgi buvo e, bene pagrindinis pažeidimų šaltinis tiek 2010, tiek 2011 metais. Ir ypatingai arba konkrečiai galima būtų pasakyti, kad yra 713 e, atvejų iš viso ir 31 procentas iš visų e, pažeidimo atvejų, pažeidimo bylų buvo būtent su jie su vandeniu. E, kitais metais vėlgi 929 bylos ir 29 e, procentai iš jų e, buvo susiję vėlgi su vandens sektoriumi. Taigi aš čia norėčiau nesutikti su nuomės projekto atitinkama pastraipa, kur komisija raginama būti netokia pasyvi ir nenaučiauti valstybėm narim. Be abejo, galite kreiptis ir valstybės narės ir paklausti, ar jos tikrai sutinka, kad komisija joms naučiauja. Ačiū. Dėkoju komisijai už e, pristatymą. Dėkojame komisijos atstovui. Tik dabar pirmą kartą aptarsime šį tekstą. Prašau kolegas norinčius pasisakyti, tai ir padaryti, ponia, ponia Auken. Ačiū. Aš kalbėsiu daniškai šiandien. Pradėsiu nuo padėkos pranešėjui už nuomonės projektą. Manau, kad visi bendrais bruožais tikrai jam pritarėme. Aš taip pat suprantu, kad komisija šiek tiek į nepatogią e, padėtį pastato mūsų pranešimas dėl jos pasivumo. Na, bet valstybės narės taip pat nieko gero nedaro. Net jeigu ir komisija imtųsi aktyvesnių veiksmų, niekas ko gero nepasikeistų mano manimu, čia reikėtų ryštingesnių priemonių, nes e, problemos mastas tik tai didėja. Kol kas mes susidurėme tik tai su vandens trūkumo e, problemos menkiausia dalimi, taip sakant. Ko gero, problema e, didės tik tai ateityje. Juk vandens švaistoma yra nepaprastai daug, juk neleistina dabar 25 procentus mūsų geriamo vandens išvaistyti tualetams. Kodėlgi negalima tualetams, pavyzdžiui, naudoti e, perdirbto išvalyto vandens? Štai, tarkime, Danijoje automobilių plovimo centrai nustatė, kad įmanoma automobilį nuplauti su 4 litrais vandens. Ir jie tai beje ir daro. Ir vandens tikrai daug sutaupama šitaip. Be to galima didinti investicijas į vandens infrastruktūrų gerinimą bei vandens išteklių saugojimą. Na, komisija galėtų aktyviau galbūt, pavyzdžiui, veikti inovacijų srityje. Reikia skatinti inovacijas, reikia skatinti investicijas į inovacijas. Šalims, valstybėms narėms tai neturi būti vien tik tai našta, tai turėtų būti ir didžiulė galimybė, nes e, tiems, kurie gali išspręsti vandens trūkumo problemas, tai būtų didžiulis potencialas tokie veiksmai. Na ir dar vieną dalyką pridurčiau dabar cheminių produktų klausimų Aš pati buvau šešėlinė pranešėja praėjusioje kadencijoje, kai buvo rengiamas pranešimas dėl direktyvos, dėl panaudotų vandenų direktyvos, panaudoto vandens direktyvos. Na ir turiu pasakyti, kad e, komisija iš esmės nelabai reagavo į tai, kas buvo siūloma dėl žemės ūkėje naudojimų pesticidų. Štai pavyzdžiui, Danijoje labai smarkiai didėja naudojimų pesticidų kiekis ir visi tie pesticidai atsiduria gruntiniuose vandenyse. Ypač situacija dramatiška yra tose šalyse, kur vanduo geriamas tiesiai praktiškai iš, iš, iš, imamas tiesiai iš gruntinių vandenų. Na ir vandenį leidžiant vartoti šiek tiek leidžiama nukrypti nuo normos, tam tikri rodikliai, tam tikros skalės yra nustatomos. Ir tai yra gana pavojinga, geriausiai būtų gerti švarų vandenį, be jokių priedų ar pesticidų. Na, štai dabar komisija nieko nedaro, todėl kad kiti nieko nedaro. Galbūt mums dabar dėlėtų grįžti į savo šalis ir bandyti nacionaliniu lygiu skatinti kažkokius tai veiksmus. Galbūt štai jeigu Vokietija kažką tai darytų, gal ir Danija tada pasektų jos pavyzdžių. Pavangiausia yra tada, kai šalis nusprendžia patvirtinti tokias priemonės, kurios galbūt nebūtinai palankios yra uh, nuo vandens stygio kenčiančioms šalims. Komisija tikrai galbūt galėtų būti e, reiklesnė, reikėtų galbūt e, daugiau spaudimo čia daryti tam, kad būtų laikomasi pagrindų direktyvų reikalavimų. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū, ponia Hauken. Dabar ponas Lavrakos, jums žodis. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šią nuomonę. Norėčiau pasisakyti dėl Europos ir mūsų planetos ateities. Ir manau, galvo visų pirma, reikia kovoti su skurdu, su socialinė skirtimi, su uh, nedarbu ir po to taip pat reikia galvoti apie aplinką. Uh, O čia, žinoma, yra ir vandens klausimai. Toliau, aišku, yra demografijos, imigracijos klausimai. Tai būtų tokie trys pagrindiniai sektoriai, kurie, mano manimu, yra prioritetiniai ir todėl turėtumėm jiems skirti pagrindinį dėmesį. Reikėtų ne vien tik tai mąstyti dėl šių klausimų, bet ir imtis konkrečių priemonių ir veiksmų, kad mūsų pozicija dėl šių klausimų būtų konkretizuota. Manau, kad šioje nuomonėje teisingai yra aptartas vandens kaip mm, visuomeninio turto klausimas, viešosios gerybės klausimas. Manau, kad gal tik reikėtų daugiau detalių. Pavyzdžiui, kaip garantuosime požeminio vandens šaltinius, kaip šiuos išteklius mes apsaugosime, lygiai taip pat kaip geriau perdirbsime panaudotą vandenį, nes panaudoto vandens valymas yra labai svarbus klausimas, ypač kai kalbame apie aplinkos apsaugą ir žmonių sveikatą. O šiaip, manau, kad nuomonė yra puikiai ir aš Norėčiau pasakyti, kad ir komisija, aišku, masto tinkamą linkme, bet reikėtų iš komisijos pusės aktyvesnių veiksmų, pavyzdžiui, sprendžiant vandens trūkumo problemą. Ta problema egzistuoja ilgą laiką. Daug kas kalba, kad ateityje, aišku, kai kuriuose regionuose tikriausiai kils karas dėl būtent vandens trūkumo, ypač jeigu kalbėtume apie artimuosius ir vidurio rytus. Taigi reikia imtis veiksmų dabar. Mulțumim, domnule Salavrakos. Dėkuoju ponui Salavrakos. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nebus, tai paprašysiu dabar nuomonės rengėją apibendrinti diskusijas, tarti baigiamą į žodį. Dėkuoju pirmininkė, aš noriu padėkoti kolegoms už išsakytas pastabas, noriu padėkoti ir komisijos atstovui Taigi, ką galėčiau pasakyti pabaigai? Man atrodo, diskusijos išryškino tai, jog vanduo yra labai svarbus Ir aš manau, kad tikrai nuomonėje ir per atitinkamus pakeitimus galėtumėm dar sustiprinti mūsų pozicijas, kurias mes išsakėme dabar diskusijose. Būtent ne visais atvejais direktyvos įgyvenimas yra efektyvus ir galbūt reikėtų pozityvesnių veiksmų. Čia galbūt būtų galima ir komisiją paraginti, padaryti spaudimą valstybėms narėms, kad visi suprastų, koks svarbus yra vanduo. Labai svarbu, kad visi suprastų vandens svarbą. Taigi reikia padaryti maksimalų spaudimą visose sritise. Reikia, kad mūsų veiksmai būtų daug aktyvesni tam, kad ši direktyva būtų realiai gyvendinta. Ir toliau, kas irgi yra labai svarbu, ką išriškino diskusijos, yra tai, kad vandens politika turi būti visiškai integruota į visas kitas ES politikos rytis. Kitaip tikrai neišspręsime kylančių problemų. Mm Negali būti taip, kad štai šiandien tas klausimas darbo atverkiai mes jį aptarėme ir po to jį pamiršome. Šis e, elementas, tai yra vandens politika, turi būti integruoti į visas, visas kitas e, Europos politikos rytis, pavyzdžiui, ar tai būtų energetikos politika ar kokia kita. Ir toliau, ką komisijos atstovas mums pasakė, aš labai dėkoju jam šio pasisakymą, tik norėčiau akcentuoti taršo šaltinių klausimą Manau, kad penkių naujų, naujųjų cheminių medžiagų kontrolė yra nepakankama. Galbūt, aišku, tai yra tik tai bendras vardiklis visoms valstybėms narėms, tačiau vien to nepakanka. Ir kaip kiti kolegos sakė, aš manau, kad reikėtų turėti omenyje, kad auga pesticidų vartojimas, auga kitų cheminių medžiagų vartojimas kasdienėme gyvenime. Taigi, nuolat susidurėjome su tokia situacija, kad vis naujos cheminės medžiagos, naujos medžiagos yra naudojamos ir patenka ir į požeminį vandenį. Taigi labai svarbu, kad imtumėmės veiksmų jau dabar ir mūsų veiksmai yra absoliučiai būtini. Manau, kad mm, sąrašas turi būti papildytas ir išplėstas. Nepakanka vien tų kelių medžiagų iš dviejų tūkstančių sąrašo. Tikrai reikėtų, kad tas sąrašas būtų ilgesnis nei penkiolika medžiagų. Aš nežinau, kodėl to sąrašo nebuvo galima iki šiol išplėsti. Reikia turėti omenyje, kokia yra visa dinamika taršos srityje. Toliau. aplinkos teisės aktai, ar yra pažeidžiami, kokie yra informacija gaunama šioje srityje, ką komisija, kokius duomenys mums yra pateikusi. Um, iš tikrųjų, iš to, ką mes matome, negalime pasakyti, kad vandens politikos rytyje matytumėme esminį pagerėjimą situacijos. Man sudaro įspūdis, kad reikėtų galvoti apie daug geresnį atliekų tvarkymą ir Galbūt kai kuriuose atliekų tvarkymo srityse yra situacija pagerėjusi, bet kai nekalba pavyzdžiui apie mm, vandenvalą, tai mm, kažin ar tą galima pasakyti, ir yra tikrai tūkstančiai peticijų teikiama šioje srityje. Todėl noriu ypač akcentuoti tai, kad komisija yra pernelyg pasyvi. Pernelyg pasyviai turėtų tikrai daug aktyviau imtis veiksmų šioje srityje. Ir todėl mūsų nuomonė turi būti kritiška. Mes turime pakritikuoti komisiją ir pareikalauti ją veikti intensyviau. Pirmininkė, dėkuoju. Noriu priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 28 diena. Toliau pereiname prie kito darbo atvarkės punkto, diskusijos dėl peticijų, kaip kad aš posėdžio pradžioje jums priminiau, kokie yra uh, Numerį tai yra peticija 195 peticija bus aptarta vėliau, o perėsime prie šešto. Dabar darbo tvarkės punkto tai yra 93 peticija 2011 metų, kurią pateikė Klot Kost. Tai yra asociacija sudaryta kovoti su potviniais ir vandens saug... užtikrinti vandens saugojimą. Eina kalba būtent apie lietaus vandens surinkimą ir valymą Prancūzijoje, kai eina kalba apie paviršinio vandens apsaugą Prancūzijoje. Taigi mes suteiksime žodį visų pirma peticijos pateikėjams, o po to išklausysime komisijos. Ne, iš tikrųjų, pirmą suteiksime žodį komisijai, kadangi um, peticijų teikėjų pasisakymų dar nėra. Taigi, komisijai žodis. Ačiū, pirmininkė. Dėrėtų pripažinti, kad nuotekų lietaus vandens nevalymo problema pakrančių vietovėse jau yra pripažinta ES aktais vandens srityje. Štai pavyzdžiui, jau turime vandens pagrindų direktyvą bei jūros aplinkos direktyvą, pagal kurias valstybės narės turi imtis priemonių tam, kad užtikrintų, jog e, pakrančių vietovės nenukentėtų nuo to, kad jas pasiekia neišvalytas lietaus vanduo. Na, dar yra ir tokio lietaus vandens, tokių lietaus vandens masių, kurių už, už, už suprognozuoti neįmanoma. Štai aš dar yra tokia float vadinamoji directives. Pagal šią direktyvą turi būti užtikrintas uh, tokio vandens kiekio mažinimas tam, kad nuo to nenukentėtų aplinka. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į įrangą, kuri gali nukentėti dėl e, didelio lietaus vandens kiekio. Štai pavyzdžiui, vandens perdirbimo stotis bei savartynai. Abiejose ES direktyvose e, prašome valstybių narių imtis e, priemonių vandens arba atliekų perdirbimui. Tose direktyvose yra numatyta prievolių, pagal kurias iškilus e, gausaus e, lietaus pavojui ne, nekiltų pavojus tokioms įrangoms. vandenvalos e, bei savartinų įrenginius e, konstruojant bei statant reikėtų atsižvelgti į galimą e, didelį vandens kiekį, smarkius lietus, potvinius ir panašiai. Taigi dabar vietoj to, kad mes prašytume jūsų patvirtinti naujų teisės aktų, e, Mes manome, kad dėrėtų tiesiog geriau taikyti dabar galiojančius teisės aktus ir jeigu valstybės narės tinkamai e, tai darytų, tai situacija būtų visiškai kitokia. Tiek būtų iš komisijos atstovo lūpų. Ačiū pirmininkė. Manau, kad vertėjai turi peticijos teikėjo tekstą, taigi dabar siūlau klotkosti pasisakymą išklausyti. Paprašysime prancūzijos kabin, prancūzų kalbos kabinos vertėjų perskaityti tekstą. Este o procedură originală, dar vă rugăm frumos să încercați labai neįprasta tvarka, bet paprašysime jūsų pasistengti tai padaryti. Ekonomikos, tvarios plėtros ir transporto ministerijos peticija. Taigi peticija dėl atsisakymo, kurį pateikė ekologijos, tvarios plėtros, transporto, būsto ministerija į prašymą e, taikyti privalomus bandymus e, lietaus e, vandens perdirbimo srityje. 2011 m. sausio 29 dienos laiške yra parodoma aiškiai, kokį poveikį lietaus vanduo turi viduržėmio jūros kilimo lygiui. 99 procentai vandens iš žemės, iš žemyno nuteka į jūrą dėl potvinių. Kiekvienais metais situacija vis blogėja. Būtent todėl regionai bei valstybės turėtų imtis veiksmų. Europos parlamentas negali nieko nedaryti ir tikėtis teigiamų pokyčių. Ne, nedelstamo poveikio turinčių veiksmų, de, tiesiog nuo poveikio turinčių veiksmų reikia imtis. Tikiuosi, kad į šį prašymą bus atsižvelgta pagarbiai pranež... peticijos teikėjas. Uh, raportorul ar trebui să includă în textul său și... Pranešėjas turėtų į savo tekstą įtraukti šį peticijos teikėjų tekstą. Um, norinčių pasisakyti šiuose diskusijose nėra. Taigi, na, laikau, kad ši peticija turi būti at, palikta atvira. Pone Aukin. Uh, well, it Noriu tarti keletą žodžių, kadangi iš tikrųjų visą tai yra labai svarbu, ypatingai labai svarbu aptarti, kaip galima pasiruošti uh, kai kalbame apie atskirus miestus, uh, kur stiprių liučių tikimybė vis didėja jau per pastarosius keltą metų matome tokių tendencijų. Pavyzdžiui, Kopenhagoje Liepos mėnesį iš tikrųjų buvo ištisas potvinis, lietus vis stiprėja. Ir mes turime e, e, kalbėti apie sistemos kūrimą. Dabar viskas daroma labai kvailai. Sistema tiesiog, e, nuotikos surinkimo sistema E, paviršinių nuotekų sistema yra plečiama, užuot sukūrus, pavyzdžiui, kad ir rezervuarus ar jėmusius kitų priemonių, kurios būtų daug e, pigesnės ir veiksmingesnės. Taigi mes turbūt turėtumėm spausti komisiją, kad jinai e, spustelėtų tuos, kas užsiema miesto instaliacijoms ir nukreiptų juos link vandens taupimo Ir čia turbūt neturėtumėm kalbėti vien tik tai apie Vidužėmio jūros regioną, turime kalbėti apie įvairius regionus, Baltijos jūros, dar kitų, kitus. Ir jau anksčiau esu kalbėjusi, kad iš tikrųjų galimybių yra, kartais galimybės yra labai plačios, jeigu mes e, orientuotumėm savo energiją, savo veiklą teisingą linkme. Tai yra, jeigu mes e, kalbėtumėm apie vandens surinkimą ir saugojimą, o ne tiesiog galvotumėm, kaip e, pagerinti pralaidumą, kad paviršinės nuotekos nutekėtų upės ar panašiai. Tas tik tai didina išlaidas ir neprisideda prie veiksmingumo. Todėl aš norėčiau papildyti šią temą, kad iš tikrųjų tai, turėtų atsispindėti mūsų bendroje strategijoje susijusioje su vandens taupimu. Ir manau, kad tuo pačiu mes e, prisidėtumėm prie miestų išgelbėjimo nuo potvinių. Pirmininkė, atsiprašau kolegės Auken ir kolegos Jar. Nepastebėjau, kad jūs, ponė Jar, taip pat pagydavote pasisakyti. Prašom, jums dabar žodis. Ačiū pirminkė. Man atrodo, kad turime du galimus variantus, jeigu teisingai supratau komisijos atsakymą. Peticija, kurią pateikė peticijos teikėjas, nebūtinai reikalauja tolesnių veiksmų. Mes turime ir kitų teisinių tekstų direktyvų ir kitokių teisinių priemonių ES, kurių turėtų pakakti Buvo minėta vandens apsauga pakrančių regionuose, čia yra teisės aktų, e, konkrečiai bendrovinės politikos direktyva taip pat kalba apie tai, turime jūrų strategiją ir panašiai, taigi pasak komisijos e, tarsi šie turimi teisiniai instrumentai jau sprendžia visas problemas. Iš teisinių pozicijų mes kaip ir neturėtumėm e, toliau nieko imtis po šios peticijos. Mes tiesiog turime užtikrinti, kad turimi teisės aktai būtų gerai vykdomi. Visą tai gražu, tačiau e, yra viena nespręsta problema. Vėlgi noriu pabrėžti, kad aš sutinku su komisija, kad naujas teisės aktas tikrai praktikos nepagerins. Tai nebūtų tinkamas sprendimas. E, todėl jokiam aplikybėm neturime teikti naujo pasiūlymą. Mes galėtumėm e, peticijos pateikėjai pasakyti, kad dėl jo keltos problemas, būtent dėl to, kur jisai prašo sukurti naują teisės aktą, mes negalime išpilti šio prašymo, palaikyti šio prašymo, kadangi jau dabar yra pakankamai daug teisės aktų. Kita vertus, galėtumėm paprašyti peticijos pateikėjo pateikti konkrečių pavyzdžių, kur, jo nuomonė, dabartiniai teisės aktai yra netinkamai vykdomi. Tegu pateikia pavyzdžių, nes kitaip mes paprasčiausiai turime savočką prieštaravimą. Komisija sako, mes turime pakankamai teisinių tekstų, jų turėtų pakakti, tuo tarpu peticijos teikėjas prašo papildomų teisės aktų. Aš mančiau, kad na, visą tai gražu, e, kol kalbame apie papirinius aktus, tačiau viskas lieka popieryje ir naujų e, teisės aktų kepimas neiškelbės realios situacijos. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm e, peticijos pateikėjai pasakyti, kad e, klausimas kaip ir toliau nebesvarstytinas, nebent jūs turite konkrečių pavyzdžių, kur teisės aktai neveikia, nevykdomi tinkamai ar panašiai. Tai mes galėtumėm kalbėti apie kažkokius tolesnius veiksmus. Ačiū opmelding daar zijn. Domnule Ciuntis, aveți din nou cuvântul? Pone Ciuntis, žodis. Ačiū, pirmininkė. Norėjau tik tai sureaguoti į tai, ką sakė komisijos atstovas. Kai kuriais atvejais, tam tikrose situacijose, lietaus vanduo patenka į vandenvalos stotis. Graikijoje tai yra iš viena, viena iš aktualiausių problemų. Ir pakrančių regionai dėl to smarkiai kenčia. Taigi Graikijoje mes turime pilną tokių pavyzdžių. Taip, turime ES teisės aktų dėl vandens perdirbimo stočių, tačiau dažnai problema susirūpinama tik tai tada, kai viskas jau įvyksta, nebandoma užkirsti tam kelio, netaikant teisės aktų. Taigi mums svarbiausia čia yra taikyti uh, tinkamai teisės aktus. Aš nežinau, ar dėrėtų atmesti peticiją ar ne, bet viena yra aišku, kad reikia bandyti apsaugoti viduržėmi jūros pakrančių regionus. Tai tiek galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties. Ačiū. Išklausius peticijos, manau, kad nedėrėtų atmesti jos. Na, dabar sugrįžkime prie penktojo darbo tvarkės klausimo. 2011 metų peticija numeris 0195. ponui Jar žodis. Na, jeigu jau peticijos netmetame, ją nagrinėsime, tai e, problemų dėl to aš nematau, tik tai tie, kad reikia teisingo požiūrio laikytis. Dėrėtų kreiptis į peticijos teikėją ir paprašyti jo pateikti konkrečių pavyzdžių tam, kad mes galėtume toliau nagrinėti šią peticiją, nes jeigu jau neturime jokių konkrečių pavyzdžių, tai neįsivaizduoju, kaip toliau galime dirbti. pirmininkė. Atsižvelgsime į pono Jar pastabą. Na, o dabar komisijos atstovam žodis dėl peticijos numeris 0195, ponas Gernandės Lūkės iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Na, pirmas dalykas, kurį norėtumėm akcentuoti, tai yra, kad E, pasak programos valdymo institucijos, kurios struktūros 2000-2006 e, metais e, projektas sulaukė 2 milijonų 369 tūkstančių 325 eurų finansavimo, kurie buvo pateikti per ES žemės ūkio orientavimo ir, ir, ir, ir orientavimo fondą. E, e, bendra parama buvo 5 milijonai 971 e, tūkstantis. Prašymas būtų kalbėti šiek tiek toliau nuo mikrofono, kad nebūtų detonacijos. Taigi, bendros viešosios investicijos kuris laukia paramos išlaidos, buvo 5 milijonai 971 e, tūkstantis ir 13 eurų. Nuo 2007 metų ir vėliau šis projektas negavo jokio bendryjų finansavimo. Po, ben, po Teisingumo teismo sprendimo primto byloje C225 e, brūkšnelis 2004 ir taip pat C e, 106, 186 2006 metų. E, taigi atinkama šių dviejų bylų. Jeigu e, kaimo vystimo programas paprastai tvirtina komisija, tačiau jas įgyvena valstybės narės, siekdamas įspręsti nacionalinius, regioninius ar vietinius poreikius. Taigi, tai reiškia, kad e, projektų atranka, sutarčių sudarimas, išmokos iš esmės tenka programos valdymo e, institucijos atsakomybei. Tai yra pagrindinis programos e, valdymo principas. Kalbant apie papildomą informaciją dėl Sagara lygės e, drėkinimo kanalo projekto, turėtų būti orientuoti būtent, arba turėtų būti nukreipti į būtent nacionalinį valdžios institucija atsakinga už projektų tvirtinimą. Ir galiu pabrėžti, kad šis projektas, tiesą sakant, e, yra atskiras, nesusijęs su e, kitu ispanišku projektu, e, Sagara Galigės kanalo dėkinimas, kurį finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Abu projektai vyksta nepriklausomai viens nuo kito, jie skiriasi, skiriasi jų koncepcija, skiriasi jų formalus apipavydalimas, taigi jų sėti negalima. Ačiū. Pirmininkė, dėkojame komisijai. Paneginas prašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti peticijų komiteto narius, kolegas. Aš dirbu Žemės ūkio komitete taigi turėjau galimybę susipažinti su šiuo projektu iš esmės. Peticijos teikėjų tikslas peticijos teikėjai pateikė šią peticiją Katalonų žemės ūkio instituto vardu. Čia problema yra nefinansavimas, problema yra yra tokia, kad mes nesutinkame su e, valdžia, su valdžios sprendimu dėl sprendimų nepriklausomumo ir todėl mes prašome, kad ši peticija būtų svarstoma jūsų komitete. Na, kalba apie e, rezervuarą, kuris naudojamas skirti įvairioms žemės ūkio reikmėms ir įvairiems regionams tarnauja. Taigi, katalonų valdžia nusprendė, kad šis rezervaras turi būti naudojamas ir kaip gerimo vandens šaltinis, bet taip pat ir laukų laistimui. Čia yra būtent problema dėl to. nes šis rezervaras iš pradžių buvo skirtas tik tai e, laukų laistimui, bet nebuvo numatytas e, tiekti gerimą vandenį e, keli, bent keliems miestams. Ir dėl to problema ir yra. Mes galvojame, kad tai yra pažeidimo esmė. Ir mes puikiai suprantame, kodėl tai neramina ūkininkus, kuriem buvo iš esmės pastatytas šis rezervuaras. Ir būtent todėl norėjau pristatyti šį klausimą jūsų komitete, apginti šį, šią peticiją. Būtent katalonų valdžia nesilaiko principų, kaip kad turėtų ir daugelio ūkininkų teisės yra pažeistos šiuo atveju, kadangi rezervaras buvo statytas būtent jų laukų laistimo tikslais. Mes norime aiškiai pasakyti, kad čia eina kalba ne apie du atskirus projektus, kurie būtų visiškai nepriklausomi. Ir būtent kalbame ne vieną apie finansavimo problemą. Čia ne finansavimas yra esmė. Esmė yra tai, kad yra pažeidžiamos asmenų teisės ir katalonų valdžia, tai yra regioninė valdžia pažeidė jų teises. Pirmininkė, ačiū. Ar dar kažkas prašytų žodžio, gal iš komiteto narių? Pone Aukin, man atrodo, galbūt sunku sekti čia e, visą klausimą. Aš taip supratau, kad čia buvo problemų dėl teisinių dalykų, dėl teisėtumo, dėl to, kad šis projektas buvo gyvendinamas e, Natura 2000 vietoje, peticijos teikėjai bent jau tą teigia. Tačiau tekste to, to nėra, tekste yra pasakyta, kad Mm, yra svarbesnių dalykų nei aplinkos apsauga. Taip, būtent tekste taip yra pasakyta, aš, aš skaitau pačią peticiją. Uh, Ir tikrai aš visiškai nieko nebesupratau, kaip čia yra peticijoje vienas dalykas pasakytas, komisijos atsakymė kitas dalykas. Tai čia, kai sėdi ir skaitai, tikrai labai sunku yra suprasti, viskas labai supainiota. Gal kažkas galėtų aiškiai pasakyti, kodėl komisijos atsakymas yra visiškai kitoks nei tai, kas yra pasakyta peticijoje. Uh, domnule Iar, aveți cuvântul. Da, ich hab, ich hab, äh, Panas Iar. Meine Kollegin, also vielleicht Taip, man irgi kilo tas pats klausimas kaip ir kolegiai. Gal kažkas galėtų mums aiškiai pasakyti, apie kągi eina kalba. Nes atsakymas raštu yra visiškai nesusijęs su tuo, ką pasakė uh, Ispanijos kolegos. Nie, nieko tikrai nesupratome čia. Gal kažkas galėtų lietai ir aiškiai viską mums išdėstyti. Bueno, pues para que quede, para... Ačiū. Pabandykime tada, kad aišku būtų man ir pačiai ne visuomet viskas čia aišku. Žemės ūkio institutą neramina aplinkos apsaugos nuostatų taikymas e, šioje srityje. Uh, jie labai nori, kad būtų laikomasi visų teisės aktų reikalavimų dėl, flau, dėl faunos ir floros apsaugos, aplinkos apsaugos. Tačiau kitas dalykas dar yra tai, kad čia yra atskirų individų teisės pažeistos. Jie investavo labai daug laiko, darbo, jėgų į šį projektą, kad mm, visa ta Segara Garygas vietovė būtų tinkamai drėkinama, laistoma ir tas vandens rezervuaras būtent buvo pastatytas, kad būtų galima um, laistyti visą tą vietovę, visas tas žemės. Tačiau dabar Katalono valdžia nusprendė, kad to rezervaro vandenį reikia panaudoti taip pat ir uh, ger kaip gerimo vandens šaltinį. Tai reiškia, kad jau vandens laukų laistimui lieka mažiau ir todėl tų uh, um, nemažos skaičiaus individų teisės yra aiškiai pažeistos. Ir būtent tai žmonės ir, ir, ir sako čia jie kelia klausimą ne dėl aplinkosauginių aspektų, jie galvoja, kad aplinkosauginiai aspektai visi turi būti gyventi iki galo, kad būtų, jie nori, kad būtų visiškai laikomasi visų aplinkosauginių reikalavimų, kad fauna ir flora būtų apsaugoti, tačiau jie lygiai taip pat kelia klausimą dėl autonominės valdžios sprendimų, kurie netitinka nustatytų reikalavimų. Ir čia vėlgi visiškai aišku, kad katalonų valdžia, kai nusprendė, kad ta dalis to vandens turi būti skirta skirta ne laistymui, o e, geriamam vandeniui, tai aišku, kad pažinė reikalavimus, kadangi lieka mažiau vandens laukų laistymui. Tai aš manau, kad tikrai ši peticija turi būti svarstama, ji turi būti palikta atvira. Būtent žmonės pateikė peticiją Europos parlamentą, nes jie galvoja, kad jų pagrindinės teisės yra pažeistos ir jie dabar turi mažiau galimybių užsimti savo profesinę veiklą, tai yra ūkininkauti. Ir be to čia tikrai labai daug ir ekonominių problemų su tuo susijusių, kadangi ir nedarbo ten problemos yra didžiulės. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, ponia Aukė. Noriu pasakyti, kad kalbame ne apie pagrindinės teises, čia, kai kalbame apie tai, kad bus tiekiamas dirbtinai vanduo ten, kur vandens trūksta. Aišku, žemės ūkis, e, žemdirbystėje reikia daug vandens ir aišku, kur trūksta to vandens, tai problema yra. Ir, ir aišku, tos problemos visur pas, e, kils tokiuose regionuose, kur vandens trūksta. Ir aš jau pirmai sakiau, kad greičiausiai kai kuriuose regionuose kils karai ne dėl vandens trūkumo. Taigi, Čia problema yra tai, kad mm, nenorima laikytis tam tikrų apribojimų tose vietovėse, kur vandens trūksta, kur vandens yra mažai. Ir kai aš čia skaitau peticiją ir po to, kai skaitau atsakymą, ne tą, ką mes išgirdome žodžiu, bet tą, ką aš skaitau raštu pateiktą atsakymą, Tai man atrodo, kad tai nėra tokia peticija, kurią reikėtų palikti atvirą ir nagrinėti toliau, bet galbūt aš kažką netaip supratau, kai dabar išklausiau atsakymo žodžiu, tai visiškai kitaip viskas atrodo. Gal aš kažką netaip supratau. Konsiderare argumentelį šį. Ačiū. Išklausius visų išsakytų argumentų, manau, kad geriausias sprendimas būtų toliau nagrinėti šią peticiją neatmesti jos. Na, o dabar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra septintasis klausimas, nuomonė dėl 20 pagrindinių Europos piliečiams rūpimų klausimų. Pirmininkė, jūs manęs nepastebėjote, turbūt e, labai svarbu, kad kai kitą kartą kalbėsime dėl šio klausimo, kad peticijos autoriai pateiktų aiškesnį informaciją, kad būtų aišku, ar tai čia du projektai, ar čia vienas projektas, ar čia eina kalba apie tą patį vandens išteklių ar ne, kad būtų visiškai aišku, kai kitą kartą mes kalbėsime šio klausimo, kad peticijos pateikėjai pateiktų visą reikalingą informaciją, nes mes vėl nieko nesuprasime. Taigi aš noriu pasakyti, kad turi būti aišku, ar čia eina kalba apie du projektus, ar, ar tai. Uh, jie vienu metu įgyvendinami, ar, ar jie yra atskiri, ar, aišku, kad yra interesų konfliktas, tai akivaizdu, ir dabar visiškai neaišku, kaip čia yra, visi pliusai ir minusai, kokie čia yra, tikrai visiškai neaišku, iš to, kokią dokumentaciją mes esame gavę, nieko negaliu suprasti. Taigi kitam kartui prašyčiau aiškios informacijos, kad būtų aišku, ar tai yra du atskiri projektai, vienas yra skirtas m, užsitikrinti vandens tiekimą žemės ūkio paskirčiai, kitas yra vanduo skirtas geriam kaip geriamas vanduo, kad būtų aišku kitą kartą, prašyčiau. Pone Jar, jūs esate teisus. Būtent tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios nagrinėsime toliau šią peticiją. Na dabar pereikime prie kitos, kito darbo atvarkės klausimo. Nuomonė dėl 20 pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms rūpimų klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo. IMKO komitetas yra atsakingas už šį klausimą. Pranešėjas yra ponas Busutil ir norėčiau dabar jam suteikti žodį, prašom. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, madam. Pone Busutil, jums žodis. Being... Ačiū pirmininkė. Ši nuomonė buvo rengiama vidaus rinkos komitetui. Ir čia kalbama apie komisijos praeitą e, rūpiutį paskelbtą ataskaitą, kur kalbama apie tai, e, e, kokią įtaką laisvoji rinka daro žmonėms, e, tam tikras momentinis vertinimas. Kadangi mūsų komitetas turėjo pareikšti nuomonę ir turint omeny vėlgi tam tikrus apribojimus dėl nuomonės ilgumo, apimties, aš kalbėsiu tik tai apie tos dalykus, kurie tiesiogiai susijęs su mūsų komitetu ir jo veikla. E, konkrečiai savo nuomonė aš raginu, kad Europos komisija įtrauktų į savo pranešimą ateityje. E, tuos faktus, kuriuos nustato pagal mūsų komiteto e, pateiktas peticijas ir kad būtų kalbama taip pat apie piliečių teisę pateikti peticiją Europos parlamentui. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie peticijų komiteto vaidmenį ir e, būtinybę geriau išnaudoti peticijų patikimo procesus tam, kad būtų gerinamas teisėkuros procesas ES, e, įskaitant be kitako ir e, teisės e, teikti peticijas Europos parlamentui. E, E, platesnį švietimą, nes tai numato ES sutartis. E, dar viena mintis, kuri čia būtų, e, yra tai, kad Europos komisija ateityje būtimosios ataskaitose turėtų taip pat paminėti pagrindinius ES teisės aktus, kuris atsispindė tai, apie ką mes čia kalbėjome, ir tokiu būdu būtų įnešta daugiau aiškumo piliečiams bei smulkėsiams verslininkams dėl to, kaip jie galėtų rasti e, atsakymus arba sprendimus savo problemom. Tai e, prisidėtų prie bendro piliečių dalyvavimo e, sustiprinimo Europos politikos kūrimo procese. Be kita ko, geriau informuojant piliečius apie tai, kaip problemos bei sprendimai betarpiškai siejasi su tam tikrais europinės teisės aktais. Na ir pabaigai, panė pirmininkė, aš savo nuomonę taip pat pamėginau akcentuoti E, jog reikia piliečiams nurodyti aiškius e, e, vienus kontaktinius taškus ar asmenys, nes paprastai komisijos paslaugų yra iš tikrųjų labai daug, tačiau kiekvienu atveju tos paslaugos išmėtytos po kitus komisijos skyrius, yra daug skirtingų pavardžių ir visą kitą piliečiams iš tikrųjų visą tai nebeišku, juos tai glumina. E, E, manau, kad reikėtų rasti paprastą vieną sprendimą ir piliečiai neturėtų sėdėti ir krapšyti galvą, galvodami, nuo ko pradėti, į ką kreiptis ir panašiai. Todėl, nors komisija ir ėmėsi žingsnių teisinga linkme, e, kurdama tam tikrus instrumentus ir iniciatyvas, tokius kaip, pavyzdžiui, internetinis portalas Online Europe, e, kuris, mano akimis, yra iš tikrųjų fantastinis pasiekimas netgi e, nustatant tam tikrus vienus kontaktinius e, taškus ar asmenys, aš manau, kad visai tai čia galima nuveikti dar daug daugiau. Ir savo pranešime aš siūlau, kad Europos komisija turėtų e, iš tikrųjų nustatyti kažkokį tai gyvą kontaktinį tašką kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, kad ir per kiekvienoje sostinėje esančias komisijos atstovybės valstybėse narėse. Tai būtų apžvalga tų idėjų, kurias aš tiešiu savo nuomonėje. E, kita vertus, e, be abejo, būčiau laimingas e, sulaukęs komentarų, grįžtamo ryšio taip pat iš savo kolegų, jeigu jie norėtų pateikti nuomonį tam tikrų pakeitimų, aš be abejo būsiu patenkintas ir pasistengsiu iš tikrųjų į visą tai atsižvelgti. Kalbant apie galtinius terminus, pakeitimų teikimo galtinis terminas būtų šio mėnesio 27 diena, o nuomonė turėtų būti tvirtinama komitete kitą mėnesį, tai yra balandžio 24 diena. Tai tiek ačiū. Vă mulțumim, domnule Busutil, pentru această... Ačiū, ponui Busutil, už pasisakymą. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Golinskijui, prašom. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė ir gerbiami e, dalysių komiteto nariai. Labai dėkoju, kad įvyko ši diskusija, labai dėkoju, kad buvo pateikti pasiūlymai dėl e, rezoliucijos inko pranešimo e, tema. Manau, kad iš tikrųjų problemos buvo paliestos labai teisingai. Komisija jau daug metų žino šias problemas ir mėgina jas įspręsti, tačiau visada pasakius, be abejo, mes turime turbūt paspartinti, padvigubinti savo pastangas ir mes siekiame tai padaryti. Labai ačiū, kad e, e, jūs paminėjote mūsų naują portalą šią diskusiją. Tai yra viena iš mūsų iniciatyvų, kur mes vėlgi stengiamės e, suteikti daugiau prieigos prie įvairiausių paslaugų ir panašiai šis portalas kaip tik tai aiškia kalba pakankamai aiškiai bando išdėsti tiek verslui, tiek e, piliečiams jų teisės ir taip pat e, suteikia tam tikrus specializuotos pagalbos paslaugų, nesuntinėjant žmonių e, nuo vieno langelio prie kito, kitaip sakant, portalas automatiškai nukreipia interesantus ten, kur reikia. Tačiau tai yra tik tai viena iš daugelio priemonių, kurios buvo paminėtos ir be abejo ateities pranešimuose peticijos, kurios adresuotos parlamentui, iš tikrųjų turi didžiulį potencialą, jas galima būtų geriau panaudoti tam, kad e, ateityje būtų sukurti geresnį teisės aktai. E, Tiesąkant, mūsų pranešime, e, kur būtent parlamentas ir paragino komisiją pasirengti vienos bendros rinkos forumui. Tai buvo nauja iniciatyva. Ir šiais metais E, spalio mėnesį bus organizuota vienos bendros rinkos savaitė, taigi kiekvienoje sostinėje bus e, skirtas ypatingas dėmesys e, tam, kaip bendrą rinką priartinti prie piliečių, kur yra dar spragų, kaip realiai veikia viena bendra rinka, kaip ją suvokia piliečiai ir verslininkai. Mes tenksimės nustatyti, kur yra spragų teisėkuroje, kur yra spragų įgyvendinime, kur yra spragų informacijoje. Visais lygmenimis teks daug padirbėti. Uh, sprendžiant spręsti šias problemas ir užpildyti esamas spragas. E, be abejo, aš išklausiau ir šiandieną e, įvairiausių pasiūlymų. E, ir komisija mielai toliau darbuosis, siekdami spręsti atvirus uždavinius. Na ir mes dėkojame už jūsų pranešimą. Ačiū. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare. Dėkoju komisijos atstovui už pasisakymą. Na, o dabar žodį suteiksiu ponui Jarui. Dėkoju. Dėkojame už parengtą pranešimą, Simonai. Dėkojame už tinkamai sudėliotus akcentus. Aks Tikrai retai komisijos atstovai atvyksta į mūsų komiteto posėdį ir sako, kad padvigubin savo pastangas. Tikrai puiku yra išgirsti tokią reakciją ir tikiuosi, kad visi sutarsime dėl to kelio, kuriuo dėrėtų eiti. Taigi aš tikrai pritarčiau tam, ką Simonai išdėsite savo ataskaitoje. Na ir taip pat dėl portalo pritarčiau. Tikrai dėrėtų turėti mums vieną langelį arba portalą, kuriame piliečiams bei įmonėms būtų nurodomas paprasčiausias kelias, kur ir kam skūstis, jeigu nesilaikoma yra jų teisių. Mums piliečių reakcija būtų kaip ir tam tikras seismografas. Mes žinome, kad Žemė sukasi, mes žinome, kad kažkas tai vyksta ir jeigu kažkas tai netinkamai veikia, netinkamai sukasi, tai lygiai taip pat norėtume sužinoti apie tai ir būti informuoti. Mūsų tikslas yra padaryti uh, taip, kad piliečiai suprastų, jog jie mėgsta, myli ES, kad jie puikiai jaučiasi, kad jie priklauso ES bendruomenė. Reikia bandyti sukurti tokį jausmą. Taigi labai svarbus yra šis pranešimas šią prasme. Komisija štai sakė, kad padvigubint savo pastangas ir aš norėčiau tau, Simonai, pasakyti, kad jau dabar susilaukiai didžiulios, didžiulės sėkmės, jeigu jau komisija taip kalba. Pirmininkė, ačiū. Jeigu kitų e, norinčių pasisakyti nebus, tai priminsiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 27 diena. Na, o dabar padarysime 10 minučių pertraukėlę.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 Okay. <laughs> <laughs>

Colleagues, I think that 10 minutes are elapsed, so we can... Kolegos, manau, 10 minučių praėjo, taigi galėtumėm tęsti darbą. Riprendo la presidenza dal uh, punto relativo alla... Uh... Eh, Labadiena visiems. Tęskime darbą. Ir pakalbėkime apie vizitą į Rumuniją. Turime darbo dokumentą, kuris jums buvo išplatintas pertraukėlės metu kartu su mūsų tarnybomis pasistengėme parengti kaip galima glaustesnę ataskaitą apie išvažiuojamą į vizitą į Rumuniją, trijų dienų vizitą. Mes tengiamės kaip galime objektyviau aptarti uh, E, šį vizitą. Praeitą savaitę daug delegacijos narių su manimi kalbėjosi ir visi sutarėme, kad geriau būtų, kaip galime objektyviau pristatyti visus faktus. Iš pradžių galvojame, kad tik tai pristatysime savo įspūdžius iš Rumunijos E, bet po to kolegos išsakė tam tikrų pastabų dar, kurios ne visos atsispindi šiame dokumente. Mm, panas Pristinar norėjo panalizuoti tuos klausimus, kuriuos jis pirmai paminė, anksčiau paminėjo prieš komiteto darbą. Stengiamės irgi, kiek įmanoma, tai atspindėti. Pas priedą taip pat išsakė tam tikrų pastabų dėl to, ką dar būtų galima įtraukti. Panas Efner taip pat. Tik praeitos savaitės diskusijų kontekste kažkiek pakoregavau uh, tekstą, kad būtų galima atspindėti kai kurias pastabas. Tai aišku, pono Hefner ir pono Selavrakos pastabos turi būti atspindėtos kažkaip dokumente, bet kaip aš jau ir pabrėžiau, visą tai turi būti padaryta objektyviai. Aš pasistengsiu, aišku, ir kitas pastabas įtraukti, kiek bus įmanoma. Labai svarbu, kad mūsų darbas būtų naudingas komitetui, juk tai ir buvo mūsų vizito tikslas. Mes tengiamės surinkti kolegų reakciją. Mes stengiamės sukaupti visą informaciją apie tai, ką piliečiai mums pasakė, jie stengiasi išsakyti savo poziciją dėl atitinkamų institucijų darbo. Mm, kai kuriais atvejais, kur buvo tam tikrų konfliktų, problemų, bet peticijų autoriai pristatė mums tą situaciją ir mes turėjom nemažai tų peticijų peržiūrėti prieš vykdami į Rumuniją. Mes stengiamės pasirenkti tam vizitui ir kad jau ten nuvykę galėtumėm panalizuoti tos lausimus atidžiau, tai mes pasistengėme visą tą informaciją čia ir pristatyti jums dokumente, kad tie, kas nevykote šio vizito, kad taip pat turėtumėt galimybę susidaryti uh, nuomonę apie tai, kas vyksta, kokia yra situacija dėl tų peticijų, kurios buvo mums pateiktos, bet dėl tų, kurias mes nagrinėsime, kurias palikome atviras. Stengiamės kur tai buvo įmanoma, išsamei surašyti visus atsakymus dėl tų peticijų, kurias analizavome. pavyzdžiui, dėl paukščių direktyvos peticijos. Prieš paklausdama kolegų, kas norėtų pasisakyti šiuo klausimu, gal galėtumėm visų pirma būtent išklausyti informaciją šio klausimo. Po to jau perėtumėm prie bendresnio pobūdžio diskusijų. Pasako gal visų pirma? Um, sunt reprezentanta Societății Ornitologice Române și... Labą dieną, aš atstovauju Rumunijos ornitologų asociaciją. Mes e, vienijame 50 nevyriausybinio organizacijų, kurios pasirašė po peticiją dėl vėjo jėgainių naudojimo Dobručeko regione. Šios jėgainės yra šalia Natura 2000 vietovės. Vėjo jėgainių parkai šiuo metu yra plėtojami šiame regione ir labai greitai, nenuosekliai, nesilaikant jokios strategijos tai yra daroma. 2011 metų gegužės mėnesį maždaug 4 tūkstančiai turbinų turėjo būti pradėta naudoti, 400 tų turbinų jau buvo parengta naudojimui. 2012 m. vasaro mėnesį tų turbinų skaičius jau siekia 5000. 5 tūks, 500 iš jų jau buvo net ir pastatytos. Iš 5000 turbinų 2265 penkios yra pagal aplinkosaugos susitarimą statomos. Didelė dalis tų turbinų yra Natura 2000 vietovėje. Aplinkos poveikio vertinimo studijos yra prastai mokslinė prasme parengtos ataskaitose visiškai neatsižvelgiama į tai, kad tai yra paukščių migravimo, migracijos regionas. Dešimtis tūkstančių paukščių migracijos laikotarpių perskrenda per šį regioną. Dogručio regionas yra netoli Bulgarijos sienos ir tai yra vienintelis, bal, vienintelis Europos regionas, kuriame e, daug paukščių rūšių žiemoja. Šiame regione jau yra arba dar bus pastatyta daugiau negu 500 turbinų. Mes norėtume kreiptis į peticijų komitetą ir paprašyti kreiptis į Rumunijos atitinkamas valdžios institucijas tam, kad jos parengtų strategiškai e, poveikio vertinimą Natūra 2000 vietovėse prieš statant vėjo jėgainių parkus. Šių vėjo jėgainių parkų plėtra turi būti sustabdyta tol, kol bus parengta bendroji strategija, pagal kurią būtų nustatyta, kokiuose regionuose galima vėjo jėgainių parkus statyti. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad Rumunijos ornitologų asociacija bei kitos peticiją pasirašytos organizacijos nepasisako prieš vėjo jėgainės, prieš vėjo energiją. Ne, mes už, mes tiesiog manome, kad Natura 2000 bei bio įvairovė dėl to neturėtų nukentėti, dėl tokių e, parkų plėtros. Pirminkė. Ačiū. Na, o dabar pradėsime diskusiją, ponia Aukin. Manęs tikrai netenkina šitą procedūrą. Uh, Mes negavome pranešimo, aš matau, kad jis buvo parengtas jau nuo vasario pabaigos. Dabar aš sužinojau, negalėjau suprasti, sakant, kad e, šis dokumentas pasirodė per patį užimčiausią laikotarpį, e, trečiadienį Strasbūrė. E. E, dokumentas neįtrauktas į mūsų aplankalus, tiek, kiek man pavyko perskaityti, aš galiu pasakyti, kad jeigu situacija Rumunijoje iš tikrųjų pavaizduota teisingai, tai e, Rumunija tikras rojus lyginant su Bulgarija, tačiau man tas kelia bejonių. E, ir vėlgi, kiek aš čia suvokiau, nors labai greitai, kaip sakau, perskaičiau viską, tai mes tikrai turėtume bent jau atidėti tolesnį nagrinėjimą, kadangi iš to, ką čia perskaitėme, tai faktiškai E, mes turime štai tam tikrus atsakymus valdžios institucijų, pramonės atstovų atsakymus ir atrodo, kad viskas e, tarsi išspręsta, jokių problemų nebėra. Jeigu mes Bulgarijoje būtumėm e, e, taip pat viską nagrinėję, e, tai irgi nieko nebūtumėm nuveikę, tačiau mes vykome į vietą, pamatėme iš tikrųjų gerą situaciją. E, aš manau, kad tai, kas čia diskutuojama, e, visiškai neatspindi, pavyzdžiui, to, kas buvo kalbama komitete dėl žiniasklaidos laisvės. Na, apskritai, e, galiu pasakyti, ponė pirmininkė, kad e, manęs netenkina šie dokumentai, tai kaip jie mm, parengti. Ir, e, ponė pirmininkė, jūs mus savaip nuvylėte, jūs e, nepasirūpinate, kad šio komiteto nariai e, gautų dokumentus, jūs pati nedalyvaujate, jūs mūsų komitetui nerodote jokio prioriteto ir tada dirbti yra sunkoka. E, šitas pranešimas, e, tai, kad jis pasirodė vėlai ir kad iš tikrųjų tikro peticinio darbo čia įdėta tiek mažai, kadangi jūs tarsi, na, e, tiesiog susisiekite su valdžios institucijom, pramonės atstovais, peticijų rengėjais ir konstatuojate, ką kiekvienas šių pasakė. To tikrai nepakanka. Taigi aš prašyčiau atidėti šito nagrinėjimą. Aš prašyčiau pakviesti taip pat kitų dalyvių. Blogai, kad jie čia nereprezentuojami. E, reikėtų e, taip pat aiškiai nurodyti, kurie komentarai atsispindi pranešime. Dabar vėlgi to nematau. Manęs iš tikrųjų atleiskite, bet netenkina toks darbas. Grazie, Businaru. No, it's okay. Grazie, signora Presidente. Number one, I think. Ačiū pirmininkė. Pirmas dalykas, manau, kad e, šio pranešimo projektas, manau, kad taip reikėtų jį vadinti šiandien, turi atsakyti į du pagrindinius klausimus. Kodėl vėl Rumunijai? Kodėl peticijų komitetas vėl Rumunijai? Vienintelis atsakymas yra tas, kad šiuo laikotarpiu po paskutinio vizito mes matome, jog jog nuolat stinga tvarkingo ES teisės aktų reikalavimų gyvendinimo. Būtent todėl yra tiek peticijų dėl tokių jautrių klausimų kaip aplinka, pagrindinės teisės, žiniaslaidos laisvė ar panašiai. Antras dalykas. Vienas toks labai svarbus dalykas, bent jau kalbant apie tos penkis parlamento narius, neskaičiuojant e, rumūnų e, narių eksoficijo dalyvavimo, nėra aiškaus atsakymo dėl tų pagrindinių klausimų. Pavyzdžiui, dėl geologinės rizikos jokio atsakymo. Dėl aplinkosauginės atsakomybės jokio atsakymo. Dėl dialogo tarp investuotojo ir valstybinės valdžios institucijos, e, dialogo su e, pilietinė visuomenė, jokio atsakymo. Kodėl tiek prieštaravimo, kodėl pilietinė visuomenė Rumunijoje taip protestuoja. Taip pat aš kalbu ir Rumunijos akademiją, ir e, mokslo akademiją, ir universitetus ir taip toliau. Nėra jokio atsakymo, kodėl tas protestas toks aršus nieko nėra pasakyta dėl to, kas jau buvo peticijų komitete aptarta dėl Montadagor projekto. Mums reikia neutralaus, objektivaus, strateginio poveikio aplinkai vertinimo. Apie tai jau buvo aiškiai kalbėta komitete ir mes turime pasirūpinti, kad mūsų įvertinimas būtų sąžiningas, teisingas ir mes turime tiksliai patikrinti, ar Rumunijos valdžia tinkamai laikoma, laikosi ES teisės aktų ir jos įgyvenina ar ne. Tačiau jokių atsakymų dėl to. Ir pabaigai dėl to skyriaus. Geriausias atsakymas į mūsų klausimus buvo Ana pirmadienį, prieš savaitę dabartinio Rumunijos aplinkos ministro interviu. Jis nei iš opozicijos, nei iš pilietinės visuomenės. Uh, nei iš mokslo akademijos, nei kažkur kitur. Buvo tik tai aplinkos ministras Laslo Borbei, kuris savo interviu pasakė taip, vyksta dabar projekto įvertinimas, tačiau dar neturime atsakymą į tokius klausimus kaip. Pavyzdžiui, kas tai yra geriausios turimos technologijos? Sakė, lankėmės Švedijoje ir Suomijoje ir galvoju, kad uždara sistema yra geriausia. Ir aš noriu, kad Rumunijos variantas turi būti uh, e, supraktuotas pasiremiant skandinaviškų modelių. Toliau, nieko nepasakėte dėl aplinkosauginės atsakomybės. Uh, reikia labai tvirto atsakymo iš investuotojo. Tačiau dėl to atsakymo e, jau kėlė daug klausimų parlamentarai, bet nėra jokio atsakymo. Taip pat dėl tos vietos reabilitavimo, sutvarkymo darbų, jis pasakė, reikia politinio sutarimo, tačiau aš noriu čia pacituoti labai tiksliai. Bent jau valdančioje koalicijoje Dabar apie 127 tūkstančiai parašų jau yra surinkti po šią peticiją. Ir nei vieno sakinio, net bent iš parlamento. Ir pas, pabaigai, aš tiksliai cituoju iš tos ataskaitos, iš to pranešimo ir aš noriu padėkoti sekretariatui, kas parengėte šį dokumentą, kalbant apie jo požiūrį į šį projektą. Aš cituosiu septintą puslapį, kur pasakyta, kad ponas Anton, cituoju, ir atvirai už šį projektą. Tai koks gali būti dar geresnis pavyzdys, kad pozicija yra subjektyvi, visiškai šališka, kuomet o, valstybės ministras yra pareiškęs, kad e, įvertinimas dar nepasibaigęs, tačiau valstybės sekretorius, kuris vadovauja įvertinimui, atvirai jau pripažino, kad jis pasisako už šį projektą. Tai kaip mes galime pasikliauti tokio įvertinimo objektivumu? Man atrodo, visi šie pagrindiniai klausimai turi atsispindėti vizito ataskaitoje turi būti pasirūpinta, kad e, peticijos teikėjų balsas, o tai yra mūsų pareiga išklausyti peticijos teikėjų balsą, o ne vien tik tai investuotojų e, poziciją ar vyriausybės poziciją. Taigi mes turime pasirūpinti, kad jų balsas būtų išgirstas ir aš noriu taip pat pasisakyti dėl paukščių situacijos ir Rumunijos ornitologijos draugijos pozicijos. Uh, iš tikrųjų Rumunijos vyriausybė sugebėjo tinkamai gyveninti ES teisės aktus šioje srityje. Jie nekartą man, mums yra pasakę, kad nieko nežino apie tuos patikrinimus, kuriuos atlieka aplinkos generalinis direktoratas. Jie nežino tų patikrinimų turinio ir išvadų nieko net neįsivaizduoja apie pažeidimų procedūras, ar jos yra pradėtos ar ne. Tai jeigu valdžia nieko apie tai nežino, tai ar mes galime aklai pasikliauti e, tokio įvertinimo rimtumu ir patikimumu? Man atrodo, kad čia vertinimai bus labai šališki. Taigi mes turime atsižvelgti ir į peticijų teikėjų išsakytą susirūpinimą be, ir, ir, ir valdžios poziciją. Mes turime abipusės išgirsti. Aš mm, turiu, turėsiu, aišku, nemažai pakeitimų. Aš esu tikras, kad Turime taip pat pabaigoje pastarti vieną m, mm, sakinį dėl žiniasklaidos laisvės, nes susitikimas įvyko, penki parlamentarai dalyvavo jame, buvo nemažai žurnalistų ir peticijos teikėjų salėje, um, jie kalbėjo apie žiniasklaidos uh, laisvės situaciją Ir apie tai nepasakyti nei vieno žodžio vizito ataskaitoje man labai keista. Manau, kad reikėtų labai e, užtikrinti labai rimtą patikimą bendradarbiavimą tarp visų politinių jėgų čia. Grazie, la kolega Gons. Ačiū dabar, kolega Gons. Negalėjau sudalyvauti delegacijoje, tuo metu nedalyvau, tačiau atsimenu ankstesnės diskusijas ir klausimus, kurie buvo čia keliami, e, kurie kyla iš peticijų ir žinome, kad nagrinėjame ne vieną peticiją. Taigi, nagrinėdama tekstą, tiesą sakant, nematau atsakymų į keltus klausimus. Manau, kad e, klausimas daug platesnis negu vien tik tai Rumunijos problema. Žinant istoriją, žinant praeitį, žinant e, palikimą, kad e, yra daug aplinkosauginių katastrofų, kurios, pažiūrėjau, tiesi su aukso kasykla ir panašiai. Aš manau, kad klausimas daug platesnis negu Rumunijos situacija. Tai gali paveikti visą regioną ir ne vieną valstybę tame regione. Aš ieškojau tam tikrų saugumo garantijų, tam tikrų atsakymų ir nieko nepamačiau. Kol kas nuomonės yra labai kontroversiškos, e, jos labai skiriasi. Skiriasi tai, ką sako ekspertai, tai, ką sako valdžios institucijos ir man nustebino tai, ką minėjo ir Viktoras, kad e, valstybės sekretorius atsakingas už aplinkos saugos klausimus. Manau, kad valstybėse, kur, kur yra pasirinkimo laisvė, žmonės užimantis tokias pareigas turėtų kalbėti pirmiausia apie tam tikrą interesų konfliktą, kadangi asmo atsakingas už aplinkos klausimus turėtų e, savo argumentais ginti aplinkos interesus, o ne e, pramonės atstovų interesus. E, vėlgi šio nuomonėje bent jau aš to neižvelgiu, galbūt jūs žinote kažką tai daugiau apie priežastis, apie tai, kodėl taip atsitiko. Taip pat nematau jokių rimtų požymių, kad vyko konsultacijos su visuomenė, kad dalyvavo pilietinės organizacijos, jau apžinant, kad Rumunijoje tikrai veikia ne viena e, pilietinė organizacija. Nebuvo paminėta beveik ir tyrimų. Keletas tyrimų čia minimi, tai tiesa. Tačiau mes net nežinome, ar iš tikrųjų galima būtų jais pasikliauti. Vėlgi, ką aš čia matau, tai yra pakankamai pagristų argumentų, e, pavyzdžiui, argumentas, kad e, vėjo jėgainės saugesnis negu brandolinė energetika, na be abejo, dėl to man nekyla abejonių, niekam turbūt nekyla abejonių, kur kuri energetika yra e, pavojingesnė, ypač dabar, kai turime tą kontekstą su Japonijos e, E, brandulinės jėgainės katastrofą po žemės drebėjimo. Taigi argumentų yra pakankamai tikinamų, pakankamai ilgų ir dabar e, tarsi sudaro įspūdis, kad e, visi atsakymai yra pateikti. Tačiau aš esu tikra, kad procesą turime tęsti, galbūt reikėtų apsilankyti vietoje. Na ir dar norėčiau paliesti šiek tiek žiniasklaidos laisvę. Panašu, kad tai yra visai kitas klausimas, tačiau vėlgi mano įstikinimu jie glaudžiai susiję. Žinant, kad visuomenė gali žiniasklaidos gauti informaciją, Labai svarbu yra užtikrinti, kad žiniasklaida teiktų neiškraipytą informaciją, kuri leistų visuomenė vėlgi būti informuotai ir e, tos informacijos pagrindu jie galėtų apsispręsti, ar verta įsikišti, ar verta protestuoti, ar verta panašiai. Dabargi man e, skaitant apie tai, kas buvo paskelbta dėl šio projekto, e, kyla bejonių, ar Rumunijos žiniasklaida tokia laisva. E, galbūt vertėtų grįžti prie šios temos. Aš žinau, kad vyko sutikimas su Rumunijos žurnalistais, vis tai buvo svarstoma. Aš manau, kad šių klausimų negalim visiškai atsijėti. E, Visą tai glaudžiai susiję ir tikrai labai svarbu, kokią informaciją visuomenė gauna dėl tokio tipo projektų. Taigi aš manau, kad čia e, reikėtų dar gerokai padirbėti. Aš tikrai nesijaučiu E, esanti tiesiog kaiminės valstybės stovi. E, mes kalbame apie valstybę, kuri daug nukentėjo, e, patyrė ir gamtinių nelaimių, ir kitokių nelaimių, istoriškai daug išgyveno. Ir nemanau, kad mums to pakanka. Jetzt, ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eine Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau vieną dalyką akcentuoti. Pirmiausia, aš manau, kad labai gerai, jog mūsų tyrimieji vizitai sukelia tiek daug diskusijų. Reikėtų galbūt vis daugiau tokių vizitų renkti. Dabar dėl Rumunijos štai ką pasakysiu. Štai pavyzdžiui, Berlyno klausimų nepavyko sutarti dėl bendro dokumento. E, tai pasakysiu, kad štai pavyzdžiui, dėl Rumunijos, ponia Auken, jūs nesate e, teisi kritikuodama kolegę. Mes teikiame pasiūlymą. Demokratinėje sistemoje visada tas, kuris teikia dokumentą, yra kritikuojamas. Štai pavyzdžiui, Berlyno atveju mes netgi nesugebėjome dokumento pateikti. Taigi tikrai, ponia Aukien, jūs čia perlenkėte lasdą. Jerminija, e, delegacijos vadovė, nėra vienintelė atsakinga už šį dokumentą, bet kažkam juk reikia pradėti darbą, kažkam reikia žengti pirmuosius žingsnius. Todėl, mano manimu, e, ponia Aukienis nesate teisi taip sakydama. Aš dabar galiu prisiminti e, tyriamąjį vizitą į Berliną. Vieną dieną turėtų būti parengtas, parengtas pranešimas ir apie šį vizitą. Bet galbūt mums reikėtų, pavyzdžiui, nusistatyti taisyklės, reikia e, nustatyti, kaip rengti ataskaitas, pavyzdžiui, nustatyti, kokie oficialūs ir neoficialūs dalyviai misijos yra, e, kas dalyvauja, nustatyti ir po to parengti ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti balsuojama, atas, dėl ataskaitos turėtų būti balsuojama komitete, šią ataskaitą aptarus. Ir pasižiūrėjus, ar tikrai e, viskas e, nu, padaryta taip, kad, kad buvo suplanuota. Na, jeigu komiteto nariai turi kažkokių tai priekaištų ir dabar priekaištauja, kodėl viena ar kita nebuvo padaryta, tai dabar yra per vėlų, per vėlų dabar priekaištauti. Dabar mums belieka tik tai susitarti dėl tam tikrų dalykų ir daugumos balsavimo, balsuojant pritaritmu, galima būtų patvirtinti arba atmesti ataskaitą. Na, galbūt vienas ar kitas parlamentaras galėtų pasakyti, kad štai, tarkime, aš nesutariu, nepritariu vienu ar kitu klausimu, bet galbūt koordinatorių posėdžio metu galima būtų nustatyti bendras taisyklės, pagal kurias dėrėtų renkti tokias ataskaitas. Kaip kad jau ir sakiau, Berlyno ataskaitos atveju nebuvo viskas taip jau lengva. Taigi norėčiau paprašyti jūsų tai vertinti kaip pirmąjį bandomąjį pristatymą, pristatymą, o po to jau koordinatorių posėdžio metu nustatyti taisyklės, kaip dėlėtų tokias ataskaitas pranešimus teikti. Mums dabar teikiamas tik tai pasiūlymas. Nereikėtų dabar e, ryšininko bandyti apšaudyti vien tik tai dėl to, kad jis kažką tai pristatė. E, Aš kaip ir sakiau, Berlyno klausimų nebuvo netgi parengtas joks dokumentas. Štai Rumunijos vizito klausimų turime dokumentą, taigi norėtume paprašy, padėkoti tiksliau pranešėjai už dokumento parengimą ir pristatymą. Pirmininkė, ar būtų kitų norinčių pasisakyti dar? Jeigu ne, tai atrodo, kad dar prie šio dokumento turėsime sugrįžti. Tokią galiu išvadą padaryti. Šiandien pirmosios reakcijos buvo išsakytos dėl šio pranešimo, dėl šios ataskaitos. Kalbėjau su kitais vizito nariais, e, kurie mums sakė, kad svarbiausia ataskaitoje buvo chronologiškai pateikti, kas buvo padaryta vizito metu. Na, jūs taip pat galite konstruktyviai prisidėti prie šios ataskaitos rengimo. Dabar, ponė Hemgens, Ponegons, mes nematome čia jokių išvadų pranešime ataskaitoje. Galbūt e, galima būtų kažkokias tai išvadas pateikti, analizę tam tikrą padaryti, e, galima būtų įvertinti, ar buvo teigiamų ar neigiamų kažkokių tai dalykų vizito metu. Reikėtų visą tai padaryti, su, išanalizuoti. Tačiau, kaip jau ir sakiau, visada galima pildyti ataskaitą. Aš dar neturėjau progos kolegos Bostinagų ir kitų pasiūlymų į dokumentą įtraukti. Tikiuosi, kad kolegos bus konstruktyviai nusiteikę ir iki pakeitimų pateikimo termino bus pasiūlymų pateikta. Visi sutarėme dėl metodo, kurio dėrėtų laikytis. Aš manau, kad visi sutarėme dėl to, kad ataskaita turėtų būti tokia, kuriai galėtų, kaip manoma, didesnis skaičius pritarti parlamentarų. Dabar dėl žiniasklaidos. Misijos programą tvirtina koordinatoriai. Aš kaip uh, misijos vadovė laikiausi programos ir pagal misijos programą nebuvo numatyta susitikti su peticijų teikėjais. Kai kurie mūsų delegacijos nariai, kolega Bostinaru, privačiai kalbėjosi su tam tikrais asmenimis. Aš manau, kad visi parlamentarai turi galimybę kažkur tai vykdami e, susitikti savo iniciatyvą su kažkuo tai. Ponas Bostinaru sutiks su tuo, kad tai buvo jo iniciatyva. Ir nežinau, ar mes turėtume į ataskaitą įtraukti tokią informaciją, e, dėl kurios koordinatoriai savo pritarumo nėra išreiškę. Aš asmeniškai nebūčiau linkusi čia nieko keisti, nieko pildyti, nes aš netgi nedalyvavau tokiuose pokalbiuose. Ir ne tik tai dėl to, dar ir dėl to siūlyčiau tai padaryti, kad e, koordinatoriai apie tai nežinojau, koordinatoriai nustato misijos programą, vizito programą. Ir dabar koordinatoriai patys, jeigu to pagydauja, gali įtraukti šį klausimą, net jeigu e, šis klausimas ir nebuvo įtrauktas į iš ankstinę vizito programą. Aš asmeniškai esu nusiteikusi lankščiai, bet kita vertus neturėtume dabar čia uh, peštis vienu ar kitu klausimu. Mums svarbiausia yra piliečiams teikti atsakymus. Jeigu dabar paaiškėtų, kad mes galime imtis konkrečių iniciatyvų, galime kreiptis į vieną ar kitą valdžios instituciją, tai tikrai e, galėtume tai padaryti ir šitaip veikti peticijų teikėjų labui. Na, bet mūsų komiteto tikslas yra sumažinti politikavimo, biurokratijos kiekius. Mes e, susitarimų nuostatų laikomės. Pone Auken, jūs e, nuolat mus kritikuojate, nuolat mane kritikuojate. Jeigu turite kažkokių tai konkrečių komentarų, teikite juos sekretariatui. Na dabar siūlau baigti darbą. 17.30 susirinksime į koordinatorių posėdį. Na, nebent e, kolegos, jeigu kolegos neprieštarauja, tai galbūt dabar pradėkime koordinatorių posėdį. po penkių minučių toliau tęsime darbą